20 dieną e, nuo 9 valandos ryto. E, posėdžio darbo tvarkė jau paskelbta, ją galite rasti Europos parlamento svetainėje. Posėdis baigtas, labos nakties visiems. Baigiame darbą prieš pat vidurnaktį.